L'ordine del giorno reca la dichiarazione del viceprezidente. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra komisijos pirmininko pavaduotojos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl ES ir Rusijos e, vadovo susitikimo įvykusio gegužės 31 dienomis išvadų. Ir iš karto suteikiu žodį baronienį Ešton. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami nariai. Man tikrai džiugu šiandien su jumis aptarti paskutinio ES Rusijos aukščiausio lygio susitikimo išdavas įvykusio Rostove prie Dono. Tai buvo pragmatiškas ir konstruktyvus susitikimas ir tai patvirtino Rusijos e, siekį ieškoti glaudesnių santykių su ES. Tame susitikime mes inauguravome modernizavimo partnerystę. Kaip žinote, prezidento Medvedevo biuras viešai paskelbė, kad Rusijai būtina modernizuotis. Rusija yra svarbi mūsų prekybos partnerė ir didelė investuotoja. Stambi investuotoja. Mūsų požiūris čia yra aiškus, kad pasiektume sėkmės siekis modernizuoti turi būti plataus užmojo. Jis turi skatinti novatoriškus sprendimus, verslumą bei taip pat stiprinti demokratinės vertybės ir įstatymų viršenybę. Būtent todėl veiksmingas teismų sistemos, kovos su korupcija veikimas, dialogas su pilietinė visuomenė yra prioritetiniai modernizavimo partnerystės tikslai. Kaip ir praeitie ES iš kėlė tokius klausimus kaip e, kasdieniai klausimai žmogaus teisų gynėjai, žurnalistai. E, Rusijoje neseniai vykusios demonstracijos atskleidžia, kad sunkumai išlieka, nežiūrinti tai, kad konstitucija numatyta e, būrimusi ir, ir surinkimų teisė. Šiaurės Kaukazas yra kita mums nerima kelianti sritis regionas. Tačiau įvyko ir svarbių įvykių ir svarbu juos pripažinti. Pratestas mirties bausmės moratoriumas. E, bei ratifikuotas Europos žmogaus teisų konvencijos 14 protokolas. Įstatymų užtikrinimo srityje ir kovos su korupcija srityje reikalingos pastangos, kad būtų užtikrintas e, verslui palankus klimatas. Rusija suvokia, kad ji turi padaryti daugiau, jog pritrauktų investuotojus. Įsto, įstojimas į pasaulio prekybos organizaciją atitinka šią strategiją, kuri susijusi su e, demokratijos stiprinimu. Tikimės, kad e, Rusijai pavyks e, gyvendinti visus reikalavimus ir įstoti tą organizaciją. E, visi pasižadėjimai turi tapti realybę. Rusijos, Kazahstano ir Baltarusijos muitų sąjungos įgyvendinimas iškė, iškėlė tam tikrą susirūpinimą. Europos Sąjunga turi savo sąjungą, tačiau mes baiminamės, kad tai gali imti kelti kliučių priekybai energetikos rytyje kalbėjomės apie e, materialią infrastruktūrą, apie santykius energetikos rytyje ir energijos e, taupimą. Modernizavimo partnerystė vaidins svarbu vaidmenį čia. Reikia e, nuoje sutartyje tvirtų energijos tiekimo nuostatų taip pat ir Hartijoje. Mes taip pat pabrėžiame, kad energe, energetikos Hartija mūsų manimų yra tas formas, kur reikia svarstyti daugia šalį energetinio saugumo, daugia šalis energetinio saugumo klausimus. Uh, Taip pat e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio mažinimas yra labai svarbus e, klausimas kovoje su e, klimato kaita. Mes turime siekti tikslų šioje srityje iki 2020-ųjų ir taip pat renktis Kankūno susitikimui. Vizų srityje Rusija nori sparčios pažangos, tačiau jis suvokia vidinį kontekstą, opius klausimus ES viduje. ES akcentavo, kad reikia laipsniškai spręsti šį klausimą klausimą. Buvo patiktas konkretus pasiūlymas šiuo klausimu. Vėlgi dėl vizų supaprastinimo režimo mes tikimės, kad višaliai susitarimai dėl pasienio vietos eismo bus sudaryti su Lenkija ir Lietuva ir Rusija turės galimybę pasiekti Kaliningradą. Taip pat kalbėjome apie bendradarbiavimą ir akcentavome kaip e, Atalantos operacijos sėkmę. Uh, Rusija pateikė konkrečių pasiūlymų, kuriuos mes išanalizuosime. Be abejo, ES e, sprendimų prieimimo autonomija ir savarankiškumas išlieka nepaliesti. Mes aptarėme tarptautinius klausimus. E, taikos programą vidurio, tai taikos e, procesą vidurio rytuose, e, Irano brandolinę programą, taip pat platesnius e, saugumo klausimus. Aš kalbėjausi su su, užsienio, su Rusijos užsienio reikalų ministru e, Sergejų Lavrovumi ir e, pabrėžiau, e, atkreipiau dėmesį į Izraelio flotilės sukeltas, padarytas aukas. Taip pat kalbėjome apie. Taip pat kalbėjome apie situaciją Moldovoje. Ačiū. La parola agli oratori. Dėkoju. Pradėsime nuo pasisakančiųjų politinių frakcijų vardu. Ponas Brokas, EPP frakcijos vardu. Dvi minutės. Vyriausiai galiotinė, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Pone Ašto, norėčiau Jums labai nuoširdžiai padėkoti už Jūsų išvadų pristatymą ir už tai, kaip buvo vadovaujama šiam susitikimui. Manau, kad Jūs sugebėjote aiškiai parodyti, kad ES sunerimusi dėl Rusijos ir ES santykių, dėl demonstracijų Rusijoje, dėl to, kad Gruzijoje vis dar nesilaikoma žmogaus teisių. Kita vertus, buvo parodyta, kad mes laukiame e, pažangos, o diskusijos dėl modernizavimo partnerystės buvo labai svarbios. Aišku, Rusija yra labai svarbus partneris. Mes turime bendrų interesų tiek energetikos, tiek e, ekonomikos srityje. Manau, kad aišku, kad dėrybose 5 plus 1 dėl Irano ir rezoliucijoje su JAV mes tarsi sugebėjome susitarti. Aš tikiuosi, kad taip įvyks ir um, kitose srityse, ypač ketverto dėrybose dėl artimųjų rytų. Aš tikiuosi, kad mums pavyks baigti dėrybas dėl modernizavimo partnerystės. Tikiuosi, kad į šią partnerystę bus įtraukti ir žmogaus teisų klausimai. Ir kaip jūs minėjote, tokie klausimai, kurie e, buvo numatyti energetikos hartijoje, bet apie juos nebuvo kalbama dėrybose. Mes turime reikalauti, kad įsipareigojimai Rusijos e, būtų vertinami kaip rimti. Ir jei Rusija nori tapti EPA e pasaulinės prekybos organizacijos nare, tai ji turi laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Manau, kad einame gerą linkme. Manau, kad labai svarbus būtent tarptautiniai įsipareigojimai ir kalbant apie didžiojo dvidešimtuko susitikimą, manau, kad šie klausimai bus aptarti ir ten. Uh, Vizų klausimas taip pat turėtų būti stumiamas į priekį, tačiau aš manau, kad reikia susitarti ir e, su e, rytinėmis kaimynėmis. Negali, būti, negali atsitikti taip, kad ukrainietis į Rusiją lengviau atvyks turėdamas Rusijos pasą, o ne Ukrainos pasą. Grazie per il. Dėkuoju ponui Brokui. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Severin. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė e, aukščiausio įgaliotinė, ponios ir ponai, ES ir Rusijos e, ryšiai e, charakterizuojami strateginę svarbą ne tik ekonomikos santykiais, bet ir kitais aspektais. E, Rusija ir toliau liks ES artimiausia svarbia kaimynė ir toliau išliks e, protagonistė e, Euroazijos ir Euroatlantinėje erdvėje. Galima kalbėti apie ES ir Rusijos tarpusavio papildomumą, kai kalbama apie energijos išteklius ir taip pat siekiant tam tikrų globalių tikslų. Reikia suprasti, kad nestabili, pažeidžiama viduje nerami Rusija e, kelia tam tikrą grėsmę Europos Sąjungai. Rusija taip pat turi suvokti, kad e, stabili e, kaiminystė yra geras dalykas jos pačios saugumui. ES čia turėtų veikti keliais lygmenimis. Partnerystė modernizavimui yra labai svarbi, ji prisideda prie pasitikėjimo, tarpusavio priklausomybės su Rusija stiprinimui. E, partnerystė siekiant PPO narystės e, taip pat yra mm, dėmesio vertas reikalas ir e, energetinė bendruomenė taip pat yra svarbus dalykas. Čia e, turėtų būti tam tikras trišalio bendradarbiavimo e, mechanizmas su tranzito šalimis. Galime pagalvoti apie globalius Europos ir pasaulio saugumo mechanizmus, tame tarpe tam tikrus E, balansavimo mechanizmus. Ir e, žmogaus teisės čia turi būti keliamos tinkamoje perspektyvoje, neturime kelti žmogaus teisų kaip geopolitinio e, ginklo, bet siekti tikro politinio bendradarbiavimo ir institucijų tarpusavio sąveikos. Grazie per il gruppo Alde. La... Dėkoju liberalų frakcijos vardu, ponia Ojuland. Pane pirmininkė, aukštoji galiotinė. ES Rusijos aukščiausio lygio susitikimas Rostove e, prie Dono suteikė mums tam tikros vilties, kad bus pasiekta pažangos mūsų santykiuose. Bet e, neturime užmerkti akių ir nematyti e, savo bendradarbiavime tokių dalykų kaip demokratijos žmogaus teisių ir teisės viršenybės Iš tikrųjų, ekonomikos ir prekybos stiprinimo tikslai yra svarbus, bet e, Rusijos, Kazahijos ir Baltarusijos muitų sąjunga yra aiškus ženklas, kad Rusija nesiekia prisijungti prie PPO artimiausioje ateityje. Tai gali atbaidyti nuo Rusijos užsienio investitorius. E, kalbant apie investicijas į Rusiją, ar tai būtų į energetikos sektorių ar kitur, mes norėtume matyti daugiau teisinio užtikrintumo. Taip pat mums atrodo, kad būtų racionalu palengvinti vizų režimą tarp Rusijos ir ES, bet tam Rusija turi imtis e, labai konkrečių praktinių žingsnių. Kalbant apie energetinį saugumą, Svarbu tęsti dėrybas su Rusija ir pasiekti sutarimą remiantis energijos e, hartijos ir energetikos e, saugumo principais. Tam e, turime pripažinti, kad Rusija pratėsi moratoriumą mirties bausmiai, bet išlieka problemų tarp Rusijos ir Gruzijos ir Rusija turi uh, prisidėti prie konfliktų e, Moldovoje ir Pietų Kaukaze sprendimų. Taip, mums reikia bendarbiavimo su Rusija įvairiose e, srityse, bet negalime ignoruoti e, žmogaus teisų pažeidinėjimų ir teisės viršenybės principo nesilaikymo. Mikhailas Khodorkovskis yra aiškus pavyzdys, kur Rusija nesilaiko teisės viršenybės principo mes kviečiame palaikyti Aldės atitinkamus pakeitimus. Pono Šulcas, e, Žaliųjų frakcijos vardu dvi minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, e, prieš mūsų akis e, rezoliucija skirta Rusijos ir ES aukščiausio lygio susitikimui Turime nebijoti pabrėžti, kad modernizavimas nėra tik techninio pobūdžio klausimas. Tai, kad um, Rusija nori įsteigti kažką panašaus į JAV silicio slėnį ar kad plėtoja nanotehnologijas, dar nereiškia, kad e, ši šalis yra pasirengusi modernizuotis. Mums reikia bandyti įveikti esamus deficitus, reikia aiškiai kalbėti apie problemas, apie kurias kalbėjo ir ponas Van Rompoj Rostovė ir ponė Baronienė Ešton. Tai atsispindi ir mūsų rezoliucijoje, todėl pateikėme keturis e, pakeitimus, norime paprašyti, kad jiems pritartumėte. Pakeitimuose mes reikalaujame, kad būtų pagerintas baudžiamasis e, persekiojimas, kad būtų paleistas Michaelis Khodorkovskis e, ir Lebedevas, kad baigtųsi smurtas Kaukaze ir kad būtų įgyvendinta susirinkimų laisvė, kurią garantuoja Rusijos konstitucija. Nes e, Bevizis režimas turi eiti kartu ir su tam tikromis žmogaus teisų laisvėmis. Ačiū. Grazie, la parola. Ačiū. Toliau žodis suteikiamas ponui Tanikui. EKR frakcijos vardu. Pirmininkė, Lady Ashton, atsižvelgiant į Rusijos e, geografinį artumą, jos didžiulės ekonomikos apyvartą, didžiulius dujų išteklius, mūsų santykiai su Rusija yra labai svarbus ir mano frakcija pripažįsta Rusijos svarbu vaidmenį tarptautinėme kontekste, kaip nuolatinės saugumo tarybos narės vaidmenį. Rusija vaidina ypatingą vaidmenį vertinant padėtį Šiaurės Korejoje. Taip pat dalyvauja ketvertė sprendžiančiame vidurio e, rytų taikos procese procesus. Taip pat e, e, bandė tikinėti Turkiją tinkamai reguliuoti santykius su Armenija. Ukrainos e, prezidentas Janukovičius taip pat at, at, atnaujino e, geresnius santykius tarp Kievo ir Maskvos. Tačiau e, tendencijos Kryme nereikėtų būti suprantamos, kad Ukraina atmetė narystės ES galimybę ir sugrįžo ir motinos Rusijos glėbi. Ypač turime atmesti e, Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo pareiškimą, kad galimas Ukrainos prisijungimas prie ES netitinka gyvybinių Rusijos interesų. Janukovičius vos vos laimėjo prezidento rinkimus, didžio, o didžioji Ukrainos gyventojų dalis palaiko glaudesnius santykius su ES. Mes negalime pamiršti savo atsakomybės e, atsiliepti į tų žmonių lūkesčius. Ačiū. Grazie. Cari colleghi, ho il piacere di informare. Mėly kolegos, Dabar noriu Jums pranešti, kad tarp parlamentinių posėdžių metu šiomis dienomis